jums pateiktas ankstesnės sesijos protokolas, taip pat pateiktas, pateiktas darbo tvarkės projektas. Ar yra komentarų? Jeigu ne, tai tuomet e, protokolas patvirtintas.